So welcome everyone. We will start today somehow. Labą dieną, pradėsime šiandien punktualiai. Pirmiausia, pirmasis darbo tvarkės punktas, darbo tvarkės tvirtinimas. Nematau prieštaraujančių, taigi patvirtiname. Toliau antras darbo tvarkės punktas, tai yra posėdžio protokolo tvirtinimas. 2014 m. vasario 20, 24 ir kovo 3 tvirtinimas. Taip suprantu, kad e, galime patvirtinti šios posėdžių protokolus ir dabar tolesnis darbo atvarkės punktas - keitimasis nuomonės su Lietuvos finansų ministru ir Lietuvos banko valdybos pirmininku. Aš norėčiau pasveikinti ministrą atvykus į šį keitimąsi nuomonėmis dėl galimo euro įvedimo Lietuvoje. Kaip žinote, Lietuva yra kita valstybė narė, kuri nuo 2015 sausio 1 ketina įsivesti eurą. Ir todėl šiandien mes turime garbės keistis nuomonėmis su ministru ir Lietuvos banko valdybos pirmininku. naujosios parlamento kodencijos ekonomikos reikalų komitetas turės priimti formalų sprendimą, tačiau mes galime pradėti pasirengiamai darbą ir ponas pranešėjas Werner Langer parengė pranešimą ir balandžio 7 dieną bus balsuojama dėl pranešimo. Šis pranešimas nebus teikiamas plenariniam posėdžiui per šią parlamento kadenciją, tačiau mes turėsime pati per savo kadenciją su tarti dėl komiteto įgaliojimų ir vėliau formaliai skubos tvarka Liepos pradžioje bus toliau dirbama su šiuo klausimu ir mm, Liepos 14-17 dienomis šių metų bus balsuojama parlamentinėme posėdėje. Ir um, pono Langeno pranešimas yra šios dienos mūsų diskusijų pagrindas. Dabar žodis ministrui. Ir vėliau suteiksiu žodį e, Lietuvos banko valdybos pirmininkui. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pereiti prie gražiausios pasaulyje kalbos, gimtosios lietuvių kalbos. Ah, wonderful. <laughs> Didžiai gerbiami Europos parlamento nariai, e, Ekon komiteto nariai. Man didžiulė garbė būti šiame komitete turbūt jau trečią kartą. Pirmus du kartus buvau čia kaip Ekofino ekonomikos ir finansų ministrų tarybos pirmininkas. Atstovauju mažesnę dalį, bet man labai svarbę dalį Europos, savo gimtąją šalį Lietuvą, kuri viena vertus, man atrodo, įrodė, kad yra patikima ES narė ir e, narė gebanti organizuoti bent jau ekonomikos ir finansų ministrų tarybos darbą. E, kita vertus, aš noriu parodyti šiandien, kad Lietuva yra tikra ir patikima ES narė, kuri siekia įsijungti į ES pinigų sąjungą ir tapti 19-ąją eurozonos šalimi. Lietuvai tai labai svarbus žingsnis, Bet aš manau, kad ir Europai tai taip pat labai svarbus žingsnis. Ir mes, mūsų šalis, žengdama šį žingsnį, nori padėti ir Europai tapti tvirtesniai. Ir mes e, įsijungsime į eurozonos ir ekonominės ir pinigų sąjungos valdyseną e, labai sąžiningai ir e, teiksime tam didžiulę svarbą. Let me now shift to English and shift to. Perėsiu dabar prie anglų kalbos ir pateiksiu konkrečios informacijos. Jūs gavote labai nemažai informacijos prieš šį ekonomikos reikalų komiteto posėdį. Taip pat iš Vilniaus atsivežėme kai kurių dokumentų santrauką pateikiančių pagrindinius šios dienos diskusijų elementus ir pagrindinė mintis, kurią aš šiandien norėčiau Jums išsakyti, yra ta, kad Lietuva, mano nuomonė, yra pasirengusi prisijungti prie eurozonos ir turėti eurą kaip valiutą. Mes naudosimės ne vien privalumais, bet taip pat prisimsime ir visus įsipareigojimus, kuriuos turi prisimti valstybė narė, turinti eurą kaip valiutą. Jau 18 narių turi eurozoną ir mes siekiame tapti 19 valstybę narę. Ir labai nemažai įsipareigojimų turi prisimti prie eurozonos prisijungiančios valstybės narės tarp jų dalyvavimas pastabilumo mechanizme ir bankų sąjungoje, kurią kuriant mes gana aktyviai dalyvavome. Taip pat reikalingi papildomi mm, stebėsenos reikalavimai pagal dviejų teisės aktų paketą ir kol kas mes nesame padarę dar visko, kas turi būti padaryta, dar reikia nemažai nuveikti. Ir tai gali būti padaryta aptariant ir konkrečias šalims teikiamoms rekomendacijoms, konkrečiai ir pirmą rekomendaciją, kuria yra skirta fiskaliniams klausimams. Mes vis dar šioje srityje turime nemažai nuveikti. Lietuvos fiskalinė politika buvo gana griežta ir veiksminga. Mes nuo 10 procentų deficito 2009 Mums deficitą pavyko sumažinti iki 2,5 procentų 2013. Tai yra labai preliminarūs skaičiai, kol kas dar nepatvirtinti Eurostato. Mes vėliau turėsime konkrečius skaičius. Bet tai bet kokiu atveju įrodo, kad fiskalinė politika yra tinkama E, infliacija nėra per didelė, taip pat e, matomas pasitikėjimas e, įgyvendinamas politikomis kryptimis, nes yra pakankamai nedidelės palūkanų normos dėl ateities. Mes manome, kad euro įvedimas nėra paskutinis žingsnis Tai yra vienas iš žingsnių, mums rengiantis tolesniam ekonomikos vystimuisi. Ir aišku, mes turime Maastrichto kriterijus, kurie reiškia ne vien tai, kad reikia laikytis tam tikrų skaičių nurodytoje Maastrichto e, sutartyje, bet e, taip pat reikalinga užtikrinti bendrą tvarumą. Ir aš manau, kad mes turime pakankamai įrodymų, kad e, mes ketiname to tvarumo siekti ir kad jis įgyvendinamas. Tai rodo mūsų dabartinė politika. Ir e, mūsų gyventinamos aktyvios politikos rytis įvairiausiose ekonomikos rytise. Siekiant mūsų ekonomikos vystimosi, mes įgyvendiname energetikos sektoriaus reformas ir jūs matote mūsų išplatintose dokumentuose nurodytus pagrindinius projektus. Pagrind, vienas iš pagrindinių projektų mums yra suskaistintų dujų terminalas, kuris turi būti baigtas šiemet ir kuris padės mums spręsti dujų tiekimo į Lietuvą, Lietuvai monopolio problemą. Ta monopolio, kurį turi Gazpromas, taip pat padės spręsti mūsų integravimuose į europinius energetikos tinklus problemą. Taip pat Vienas mūsų siekiamų tikslų yra pastatų renovavimas ir tai taip pat padės mums spręsti tas problemas, kurios buvo nurodytos e, kolegos Vernerio Langeno pranešime, tai būtent veiksmingo energetikos naudojimo problema. Kol kas tas veiksmingumas netoks didelis, kaip mes norėtume. Galiausiai mes siekiame Lietuvoje sukurti palankę verslui aplinką ir turime e, jau atlikę nemažai žingsnių sprendžiami nemokumo, spręstami nemokumo problemų. Nemokumo problemą įvedėme tam tikrų naujovių šioje srityje. Taip pat e, mūsų parlamente yra aptariami darbo kodekso pakeitimai. Taigi manome, kad e, galiausiai turėsime verslui labiau palankę aplinką Lietuvoje. Mes taip pat ėmėmės tam tikrų struktūrinių reformų, socialinių išlaidų reformą. Mes savivaldybėms pavedėme socialinės išmokas, kad jos būtų labiau, kad jos būtų atsakingos už tai, kad lėšos pasiektų tuos, kurios, kuriems jos labiausiai reikalingos. Taigi savivaldybės dabar už tai atsakingos visoje Lietuvos teritorijoje. Toliau mes siekiame pagerinti mokesčio administravimą. Tai viena svarbiausių priemonių, kurią norėčiau akcentuoti. Mes įgyvendiname šią reformą gana grei, tikrai griežtai ir mes mums aktuali pajamų pusė, Ši fiskalinės politikos pusė mums yra labai svarbi ir mes e, siekiame daryti viskas, viską, kas įmanoma, siekdami pagerinti mokesčių surinkimą. Taigi, manome, kad perspektyvos geros Lietuvos eurozonoje, tai bus mums labai naudinga, pagerins investicijų klimatą ir padės mums siekti ekonomikos augimo ir galiausiai galutinis mūsų tikslas pagerinti mūsų piliečių gyvenimą. Ačiū uždėmesi ir dabar, pirmininkė, galbūt galima būtų perduoti žodį Lietuvos banko valdybos pirmininkui, kuris kalbės toliau. Ačiū ministrė, iš tikrųjų dabar būtų metas valdybos pirmininkui pasisakyti. Ačiū pirmininkė. Gerbiami komiteto nariai, man labai džiugu turėti galimybę šiandien pateikti Jums naujausią informaciją apie tai, kokia yra Lietuvos ekonomikos padėtis ir finansinio sektoriaus padėtis. Aš manau, kad šios dienos diskusija padės mums iš tikrųjų susidaryti aišku vaizdą. Aš, kaip valdyb, banko valdybos pirmininkas, kalbėsiu apie pagrindinius dalykus, kurie yra susiję su Lietuvos centrinio banko įgaliojimais. Ir pirmiausia, norėčiau pakalbėti apie tai, kaip Lietuvos ekonomika reagavo į krizę. Paskui kalbėsiu apie tai, kaip mes vertiname kainų stabilumą, kadangi tai yra mūsų kaip Centrinio banko įgaliojimų dalis ir galiausiai kalbėsiu apie tai, kaip atrodo finansų sektorius. Lietuvos ekonomika pakankamai sparčiai atsigavo po ekonominės krizės ir rodo nuolatinį augimą. Šiais metais mes viršysime iki krizės buvusi augimą ir BVP augimas nuo 2015 metų buvo daugiau nei 15 procentų. Mes iš tikrųjų pritaikėme savo politinį atsaką siekdami finansinio stabilumo Mes siekiame darbo rinkos stabilumo. Mūsų Einamosios sąskaitos balansas yra užtikrintas, taip pat padidėjo mūsų konkurencingumas, sumažinus darbo sąnaudas. Mūsų priekybos sektoriaus įnašas yra svarbus ekonomikos augime. Praeitų metų antrą pusmetį ir šiemet matome didelį augimą ir eksporto lygis išaugo 40 procentų palyginus su iki kriziniu laikotarpiu. Nedarbas taip pat sumažėjo, sumažėjo vos ne dvigubai nuo aukščiausio krizės taško. Ir mūsų įgyvendinamų pokyčių procesas parodo, kad Lietuvos ekonomikos struktūra yra pakankamai lanksti ir taip pat e, šis procesas rodo, kad mes gebame pritaikyti savo gyvendinamas priemonės pagal atitinkamus poreikius. Mes siekiame suvaldyti ir sėkmingai valdome uh, kainų spaudimą, vidutinė metinė infliacija 2014-aisiais um, pirmąjį ketvirtį e, yra 0,7 procentai, kalbant apie vidutinio laikotarpio tvarumą. Mūsų prognozijas yra geresnės nei anksčiau. Ir mes siekiame įgyvendinti atitinkamas makrofinansinės priemonės siekianti sumažinti neigiamus poveikius. Lietuvoje yra vienas iš pagrindinių, e, viena pagrindinių savybių Lietuvos ekonomikos yra tai, kad mūsų pajamų, vartotojų pajamų krepšelėje maisto e, ir produktų kainos užima pakankamai didelę dalį, tačiau mes siekiame, kad ši dalis nuolat mažėtų. Na ir kaip sakė ministras, yra labai svarbios politinės, politikos kryptis, kurias mes įgyvendiname siekdami mažinti energijos vartojimo, energijos intensyvumą ir siekdami veiksmingesnio energijos, energijos naudojimo. Mes įgyvendiname svarbius mums projektus, taip kaip suskistintų dujų terminalo statyba, integravimasi į Europos elektros tinklus ir taip toliau. Mūsų finansinis sektorius. Nors nėra tam tikrų konvergencijos kriterijų, kurie padėtų nustatyti silpnas vietas finansinėme sektoriuje. Krizė um, primena mums, kad yra labai svarbus ryšys tarp finansų sektoriaus ir realios ekonomikos. Ir vertinant ekonomikos um, tvarumą ir konvergenciją, mes um, turime tikrai svarių pastabų apie finansinio sektoriaus problemas. Lietuvos finansinėme sektoriuje dominuoja mažmeninė bankininkystė. Bankų sektorius nėra per didelis ir bankai sudaro apie 65 procentus mūsų BVP, tiek sukuria bankai. Finansavimo struktūra yra mm, akcent, nukreipta, yra daugiausiai šalies viduje ir bankai yra finansuojami iš indėlių. Ir nerezidentų indėlių dalis yra vos 3 procentai. Ir indėliai taip pat yra geografiškai diversifikuoti. Bankų sektorius yra pakankamai likvidus. Ir bankų sektorius turi daugiau nei dvigubai daugiau kapitalo, nei yra, nei yra reikalaujama Lietuvos banko. Ir kapitalas yra aukštos kokybės, pirmo lygio 99 procentai kapitalo. Neveiksmingos paskolos jų dalis nuolat mažėja ir dabar sudaro vos 10,7 procentų. Paskolų teikimo sąlygos yra normalios, ir nėra jokių kliučių augimui. Privataus sektoriaus įsiskolinimas Lietuvoje yra mažiausias, tiksliau vienas iš mažiausių ES ir yra 40,1 procento nominalaus BVP. Ir paskolų portfelis šiemet išauks apie 3 procentais, taip mes prognozuojame. Makroekonominės priemonės, jų rinkinys yra taikomas siekiant išvengti netvarių, netvaraus skolinimo. Mes siekiame, kad būtų taikomi atitinkamai, atitinkami reikalavimai bankams. Ir ketiname dalyvauti bankų stebėsienos mechanizme, kai Lietuva prisijungs prie eurozonos. To ir baigsiu savo pasisakymą ir be abejo esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus. Ačiū. Dėkoju, pane valdytojų, kadangi turime kalbėtojų, klausėjų, kviečiu jūs pasakyti, pasisakyti visus, kas esate, ko norite klausę, ko klausite. Ir reikėtų, kad būtų koordinuojami teisingai klausimai ir atsakymai, kad nebūtų kartuomi tie patys klausimai, tie patys atsakymai. Pirmiausia, žodis pranešėjų ponui Langin. Prašau. Labai ačiū. Pirmiausia, norėčiau pasakyti iš anksto, kad labai džiaugiuosi, jog Lietuva pateikė prašymą prisijungti prie eurozonos. Tai yra labai gera naujiena. Prieš porą metų daugam buvo kilęs klausimas, kiek tvari ta eurozona nuo 2012 metų abejonės pradėjo sklaidytis ir visi, kas nori prisijungti prie eurozonos, labai mielai joje pasitinkami, bent jau aš e, rekomenduosiu teigiamai, e, bet kokiu atveju dėkoju už e, pranešimus. Dabar noriu pas, paminėti TVF paskutinį pranešimą e, paskutinio kovo mėnesio Lietuva. Pagal tą pranešimą pasiekė visus numatytus tikslus, kad be jokių kliučių įsilietų euro zoną. E, kol kas neturime galutinių skaičių, todėl galutinai patvirtinti negalime, tad norėčiau apsiriboti dviem klausimais. Pirmasis iš jų būtų toks. Išėjimas iš krizės. Jei teisingai supratau, 2009 metais Lietuva Lietuvos e, BVP sumažėjo 15,9 procento, tačiau e, situacija labai greitai pagerėjo. Labai e, didžiulis skirtumas buvo tarp atlyginimų ir produktyvumo, tačiau tas atotrukis irgi sumažintas. Dabar norėčiau paklausti, kaip jūs pasiekėte kad tas griovys, kad tas atotrukis būtų taip greitai e, užpildytas. E, ir antras klausimas būtų skirtas labiau banko valdytojui. Nes nenorėčiau kalbėti banko pramonę, apie banko sektorių geriau pakalbėsiu, nes kai sakai banko pramonė, tai labai nekaip ne, ne atrodo. Jūs e, labai e, skandinavizuoti, sakykime, bankų sektoriuje. Labai priklauso nuo Skandinavų banko. Švedija nepriklauso Euroban, e, eurozonai, tačiau ir nemanote, e, kad e, Švediją irgi įtrauksite į tą eurozoną. Ir jūs E, jūs e, patenkate į šimčių sferą ir jūs turite atsižvelgti į Švedijos specifiką. Ar yra dar kažkokiu tai specifinių e, dalykų bankinėme modelyje? Ar manote, kad tai atsilieps banko pasauliui? Taigi pirmiausia turbūt ministras, o paskui valdytojas atsakys. Dėkoju už jūsų puikų klausimą. Iš tikrųjų, dėl darbo užmokesčių darbo rinkoje mums buvo kelinti susirūpinimai ir svarbi paprasčiausių požiūrių, nes mes ir toliau esame laikomi pigaus darbo šalimi. Galima sakyti, kad darbo jėga pas mus pigesnė ir be abejo yra ir tokių šalių, kur darbo jėga yra dar pigesnė negu mūsųse. Tačiau e, žvelgiant į tai, kokio aukšto lygyje mūsų specialistai, tai galime pasakyti, kad tai labai pozityvų poveikį turi mūsų darbo rinkai. Ir iš tikrųjų verta yra mūsųse samdyti žmonės, nes jie yra labai kvalifikuoti. Ir iš tikrųjų mes kurį laiką matėme, kad vyko nekontroliuojamas darbo užmokesčio augimas iki 2008 metų, iki krizės. Ir tas augimas kartais būdavo dviženklių skaičium išreiškiamas. Ir mūsų e, kaiminėse šalyse vyko panašus dalykai ir galima sakyti, kad šiaip tas augimas buvo tikrai labai aiškus, e, aukštas. Ir tas procesas iš pradžių buvo pakankamai skausmingas, nes mes pasirinkome prisijungimą prie euro. Iki mes pririšom savo valiuką, valiutą prie euro. Anksčiau jinai buvo pririšta prie e, dolerio. 2002 mes prisijungėme, litą pririšome prie euro. Ir šiaip ar taip, mes neturėjome kitokio pasirinkimo. Turėjome mažinti darbo užmokesti tiek viešajame sektoriuje, tiek privačiajame. Viešajame sektoriuje taip, sulaukėme konstitucinio teismo sprendimų apie tai, kaip buvo sumažintas darbo užmokestis legaliai ar ne. Na ir aš manau, kad tai yra ta, galėtų būti pavyzdžių Europai. Ir dabar sulaukėme savotiško vadovėlio, kaip elgtis, kai tenka devalvuoti darbo užmokestį, kai tenka įmažinti viešame sektoriuje. Privačiame sektoriuje buvo įmamasi dviejų priemonių, kai kurios įmonės tiesiog atleido darbuotojus, joms teko tai padaryti. Tai paskatino emigracijos iš Lietuvos didėjimą, tačiau kitos įmonės nusprendė sumažinti darbo užmokestį visiems darbuotojams ir matome, kad tos įmonės dabar yra atsigavusios ir veikia geriau. E, taigi Lietuvos verslas pasimokė iš krizės laikotarpio. Tos pamokos dar pakankamai šviežios, neužmirštos, e, mes jų dar nepamiršome ir darysime viską, ką reikia, kad įgyvendintume geriausią praktiką susijusią su valdysena e, darbo užmokesčio visur Lietuvoje. Ir aš manau, kad dabar galime sakyti, jog 5-6 procentus, galime sakyti, siekia nominalus darbo užmokesčio augimas Lietuvoje, abiejose sektoriuose, privačiam ir viešajame. E, darbo našumo augimo, augimas taip pat yra stebimas, tačiau be abejo labiau aktualu yra sudaryti geresnės sąlygas žmonėms įgyti išsilavinimą. Ir tai aktualu ne tik Lietuvai, bet ir viso, visai Europos Sąjungai. Euro įsivedimas būtų nesvarbiausias, bet irgi vienas iš sektorių, kuris gali padėti pagerinti padėtį darbo rinkoje. Ta konvergencija pajamų e, su Europos vidurkiu irgi bus teigiamas žingsnis pirmin. Ačiū. Uh, yes, Dėkoju. Situacija iš tikrųjų įdomi. E, dominuoja skandinavų bankai Lietuvoje ir aš jau sakiau savo persistatymę, kad 90 procentų mūsų bankų priklauso skandinavų bankams, tai be abejo reiškia, kad trys kad kad mūsų bankai yra e, dukterinės įmonės ir tos bankus prižiūri, tai tie bankai bus prižiūrimi pagal e, Europos centrinio banko įdėktą mechanizmą. Mes tikimės bendradarbiavimo tarp Lietuvos priežiūros įmonių ir Skandinavijos priežiūros priemonių, ypač Švedijos. Mes per dešimtį metų parengėme panašų modelį, tai yra Šiaurės ir Baltijos šalių priežiūros mechanizmas. Tai reiškia, kad mes savo finansinį sektorių prižiūrime kartu su kolegomis iš Švedijos. Ir dabar, kai prisijungsime prie bendro priežiūros mechanizmo, mes ir toliau tęsime šio modelio naudojimą. Tačiau be abejo, Pirmiausia, reikia pasakyti, kad prie mūsų priežiūrėtojų stalų prisės Europos centrinio banko žmonės. Ačiū, socialdemokratų atstovas, noriu užduoti klausimą. Ačiū. Dėkuoju už galimybę pasisakyti, labai džiaugiuosi ir tuo, kad apskritai šiandien čia dalyvaujam. Labai džiaugiuosi, kad yra ES valstybių narių, kurios laikosi susitarimų ir užsibrieštų tikslų, nepaisant visų sunkumų. Lietuva buvo labai artima 2007 metais, beveik jau įgyvendino tada visus kriterijus, bet nuo tada įvyko dar ir krizė Lietuva tikrai labai daug išgyveno, išgyveno tikrą audrą ir džiaugiuosi, kad dabar jau Lietuva yra pasirengusi eurui ir kad netrukus visos trys Baltijos šalis bus eurozonos narės. Mano klausimas būtų apie tai, kaip eiliniai žmonės Lietuvoje vertina šį planą ir šį ketinimą. Ką mano Lietuvos visuomenė? Ir ar jūs pagalvojate apie tai, kad kils kainų iškilimo grėsmė, ar jos pakils ir kokių prevencinių priemonių jūs ketinate imtis, kad tos kainos neišauktų? Estijoje ir Latvijoje yra atitinkama saugumo politika įvedus eurą. Kaip Jūs manote, galvojant ir apie Ukrainos kontekstą, ar atsižvelgiant į tai, kas vyksta Ukrainoje, Lietuvos visuomenės entuzijazmas bus didesnis įsivesti eurą? Bet kuriuo atveju aš džiaugiuosi, kad ši diskusija vyksta. Aš dėkoju Jums už didžiulį nuveiktą darbą ir socialdemokratų frakcija remia Jūsų pastangas. E, dėkoju. Ačiū už tos malonius žodžius. E, išsakytus artimiems kaimynams. Šiaip ar taip, labai svarbu yra tai, kad visos trys Baltijos šalis, kurios dabar sudaro vieną ekonominę erdvę arba ekonominės bendros erdvės bendrą dalį, bus eurozonoje visos trys. Mes į tai žiūrime kaip į priežastį, į vieną iš priežasčių, kodėl mums reikia prisijungti prie eurozonos kuo greičiau. Be abejo, dabar grįžtant prie su klausimu, kaip ir seniau kitose e, šalyse, kurios turėjo prisijungti prie eurozonos, žmonės iš pradžių žiūri atsargiai, bet visada žmonės paprastai taip elgesi, jie būna atsargus. Tačiau manau, kad dabar Galime teikti, jog esame pasirengę pakijos sėkmės istoriją. 2011-2012 40-45 procentai lietuvių pritarė eurui, bet 2014 pabaigoje 78 procentai Estijoje pritarė e, euro įsivedimui. Taigi, e, euro įsivedimo vaisius Estija raško dabar. Tad mums ir Latviams tai yra puikus pavyzdys. Mes stengsimės tą atsargumą peržengti, įveikti. Bandysime propagandos nepasitelkti, geriau informuosime žmonės. Ir tikimės, kad ta informacinė kampanija vykdoma antroje šių metų pusėje bus sėkminga. Ir manau, kad pagerinsime visuomenės nuomonę apie eurą. Be abejo, kainų augimo rizika egzistuoja, Gera naujiena yra ta, kad mes turim kaimynę, kuris sausio pirmą šiemet įsivedė eurą ir jau galime pasitikrinti, pašoko toj šaly kainos ar ne. Mums tai yra iš tikrųjų puikus pavyzdys, kurį galite paminėti tiems paprastiems žmonėms informuodami juos. Jie patys juk nuvažiuoja į Latviją ir mato, kas ir kaip. Mes Galime sakyti, kad kontrolės sistema veiks. Esame numatę valstybės institucijų sistemą ir numatę kai kur bendrą veiklą, bendrą darbą su nevyriausybiniais subjektais. E, yra skirta valstybės biudžeto pinigų tam, kad būtų galima padengti kai kurias tų išlaidas dėl to bendro darbo su nevyriausybinėmis institucijomis. E, Mes norime įdėkti labai griežtą kontrolę, kad kainos būtų perskaičiuojamos teisingai, sąžiningai. Be abejo, ne, negalėsim sustatyti kainų vystimosi, jų kilimo ar kritimo. Tačiau, ne, nes manome, kad tai nebūtų išmintinga ekonominių požiūrių bandyti tas, to kainų vystimasi kaip nors stabdyti. Tiesiog nenorime kad būtų kainos, nu, kaip nors, kad jos vystytųsi kaip nors nesažiningai. Mes norime leisti joms vystytis natūraliai, kaip buvo anksčiau, tačiau paprasti piliečiai turi tiesiog prisitaikyti prie kainų išreikštų nauja valiuta. Tam mes e, iš pradžių nurodysime abi kainas iki rūpiučio mėnesio, tai yra iki euro įsivedimo ir nurodysime kainą praėjus šešiems mėnesiams po euro įsivedimo. Ir manau, kad tai bus protingas žingsnis. Kai dėl antro klausimo, aš neformuluočiau taip, kad, kad mes gal pergyvensime Ukrainos situaciją ar panašiai, tam, kad pagerintume apie eurą visuomenės nuomonę. Ne, taip nebus. Tačiau, tačiau dabar Europos centrinėje dalyje mes susirim su tokia situacija, kai žmonės tiesiog kelia klausimus, kur mes gyvename, kokia yra mūsų istorija, kokia ji turi būti, kokie mūsų siekiai, kokios mūsų vertybės ir kokia yra apskritai ES ateitis. Ačiū ministrė, norėtumėte papildyti. Taip, Šiaip porą žodžių dėl infliacijos Lietuvoje, kaip ir sakiau anksčiau, mes matome, kokia yra prognozija - 0,7 procentai šiemet. Toks infliacijos rodiklis mūsų skaičiai rodo, kad galima infliacija 2015 galėtų būti apie 1,5 procentai ar 1,9 procento 16. Taigi nėra jokios priežasties kalbėti apie galima didžiulį kainų augimą Lietuvoje. Ačiū. Ačiū. Alde vardu ponas Tamosa. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Lietuvos valdžios institucijų atstovams už tai, kad šiandien dalyvauja. Džiaugiuosi, kad yra ES valstybių narių, kurios nori prisijungti prie eurozonos. Žinome, kad eurozona nėra tobula, Bet bet kuriuo atveju tai yra bendra mūsų valiuta ir mes šiandien galime, galėsime pasakyti savo valstybėse narėse, kad yra valstybių narių ES, kurios daro viską, kas įmanoma, kad prisijungtų prie bendros valiutos. Aš turiu tik vieną klausimą. Norėčiau sužinoti, kokia yra jūsų nuomonė apie bankų sąjungą. Tokia, kokia dabar ji yra numatoma. Kaip buvo pasakyta, Skandinavijos bankai yra labai svarbus jūsų šalyje. Ir aš norėčiau sužinoti, kokia yra jūsų nuomonė. Ar jums bankų sąjunga bus naudinga ir jūs ar bus gerai, jei jūs būsite eurozonos narė su bankų sektoriumi, kuris taip priklausomas nuo Skandinavijos bankų, jo labiau, kad tikrai debatai šią temą vyksta. Ir dar vienas klausimas. Norėčiau paklausti, ar Lietuva įgyvendina auksinę taisyklę ir fiskalinį susitarimą, fiskalinį kompaktą, kad e, išvengtų ekonominės krizės ateityje. Galbūt galėtumėte paaiškinti, kokia yra jūsų patirtis šiuo požiūriu, ministrė. Ačiū už klausimą. Atsakysiu iš eilės. Pirmiausia, bankų sąjunga. Aš dalyvavau gimstant kompromisui ministrų taryboje. Praeitų metų gruodžio 19 dieną aš tuo metu buvau tarybos pirmininkas ir iš tikrųjų kompromisą pasiekėme sunkiai, tačiau tai yra bendras sutarimas, kuris Na ir būtent tai ir parodo, ką mes manome apie tą galutinį sutarimą. Iš tikrųjų, mūsų laukia sudėtingi trilogai su Europos parlamentu, bet pirmiausia, ką aš manau apie šį procesą kūrimo. Tai yra tikrai unikalus procesas, tai yra unikalus iki šiol mechanizmas Iki šiol jau turėjome porą kartų euro grupė plus, kai dalyvavo eurozonos ministrai ir ne eurozonos valstybių narių ministrai ir Europos parlamento nariai, kurie dalyvavo aptariant tarp vyriausybinį susitarimą, kuris, žinau, daugeliu kelia daug klausimų Europos parlamente. Ir iš tikrųjų yra tas formalus klausimas, dėl kurio turi spręsti ministrai, vyriausybių atstovai, nes taip taip vyriausybinis sutarimas, bet neformali nuomonė yra tokia, kad Europos parlamentas taip pat turėtų šiame procese dalyvauti. Ir aš manau, kad ši struktūra dviejų ramščių bendro bankų sprendimo problemų mechanizmo, nes tai yra vienintelis elementas, kurio kol kas nėra bankų sąjungoje, kad šis, ši struktūra bus tinkama ir kad mes sėkmingai pasieksime sutarimo su jumis, kad bus pasiektas sutarimas tarp ministrų, su taip pat e, pritars Europos parlamento nariai ir Europos komisija, kuri taip pat dalyvauja trialoguose. Taigi aš manau, kad mes jau labai arti tokio sprendimo, kuris bus palankus visoms valstybėms narėms, bendrai rinkai ir ES piliečiams. Ir antras klausimas dėl fiskalinio susitarimo. Mes dabar rengiame įstatymą, kuriuo įgyvendinamas finansinis susitarimas, kuris perkels fiskalinio susitarimo nuostatas į Lietuvos įstatymus. Mes jau e, pritarėme fiskalinės drausmės įstatymą, kuris buvo priimtas 2007 metais ir jame buvo nustatytos naujos griežtos taisyklės, kuriomis kontroliuojamas, kontroliuojamas valstybės biudžeto išlaidos. Ir manau, kad šis įstatymas buvo labai naudingas, jis buvo veiksmingas ir padėjo mums pasiekti būtent tokią tendenciją viešojo deficito, kuri dabar yra pastebima ir kurie matote mūsų išplatintose dokumentuose nuo 9 procentų 2009 iki 1,9 arba netgi balanso biudžeto 2016. Bet aišku, dar daug ką šioje srityje turėsime nuveikti ir šiuo metu mes taip pat kuriame ir fiskalinė struktūra savivaldybių e, finansams galbūt nėra labai pavojinga neturėti tokios struktūros, tačiau vis tiek egzistuoja dabar tam tikrų spragų, kurios lemia neprognozuojamus rezultatus metų pabaigoje. Ir aš manau, kad ši sistema savivaldybių finansų bus jau nustatyta šių metų rudenį ir kitais metais jau visos taisyklės galios, o fiskalinis susitarimas bus perkeltas į Lietuvos įstatymus jau šiemet prieš mums įstojant į eurozoną, nes tai yra būtina. Galbūt bankos valdybos pirmininkas dar atsakys apie bankų sąjungą ir Švedijos ir Skandinavijos bankus. Dėkoju. Na, šiaip aš manau, kad dirbsime toliau taikydami tą patį bendradarbiavimo modelį kaip dabar tarp nacionalinės priežiūros struktūros ir Švedijos priežiūros struktūros Be abejo, toms visoms darbinėms priežiūros komandoms vadovaus ECB. E, remsimės ir ECB modeliu. Ir aš manau, kad galėsime tęsti, taikydami būtent šitą patį modelį. Pirmininkas, ačiū. ECR frakcijos vardu, kolega Bokos, prašau. Thank you very much, Mr. Ačiū, ponė pirmininkė. ECR frakcijos vardu Norėčiau taip pat pasakyti, jog gerbėme Lietuvos žmonės, vertiname jų sprendimą. Jie iš tikrųjų paukojo labai daug. Ne tik krizės laikotarpiu. Pastaruosius 25 metus jie sunkiai dirbo, kad atsikratytų sovietinio palikimo. Buvo įveiktas visų Baltijos šalių labai sudėtingas laikotarpis. Ir tas pereinamasis laikotarpis buvo daug sunkesnis negu kitoms šalims. Aš pats esu vengras, pavyzdžiui, ir jūs žinote, kad Višegrado šalis gyveno, na, saliginai kalbant, lengvesnį gyvenimą. Ne visą laiką ir ne visos, bet kai kurios iš jų. Todėl žiūrint iš šio požiūrio taško, E, situacija buvo pakankamai neblogai kontroliuojama. Na, būtent dėl to labai ypatingai aukštai vertinu tai, ką per pastaruosius 24 metus pasiekė Lietuva ir kitos dvi Baltijos valstybės. Vienas iš aspektų, kuris nusipelno dėmesio, yra valiutų valdybos modelis. Visi žinome, kad kai šalis atsisako valiutos suverenumo tokiu nelengvu keliu. Daugumą sprendimų tenka priimti darbo rinkos, pajamų politikos rytyje, fiskalinės rytyje. Daug kur reikia atlikti struktūrinės reformas. Būtent dėl to, aš manau, yra labai svarbu pasakyti, jog kadangi pavyko išlaikyti tokį ilgą laiką valiutų valdybos modelį, nenuslystant į šonus, tai yra didžiulis pasiekimas. Tai E, iš tikrųjų rodo, kad e, ryšta šalies buvo didžiulis, nes dėl būtent tai pavyko veikti krizę. Tai yra labai svarbi pamoka visai eurozonai. Lietuva, kaip ir Latvija bei Estija, yra pakankamai drąsios šalis, kad, prireiku, kad prireikus devalvuotų savo valiutą, kai to prireikia. E, Visą tai buvo atlikta siekiant tvarios politikos ateityje Ir aišku, našumas darbo augo, dabar jis didesnis negu prieš krizę. Tai kartais dabar dar tenka pakartoti tą pavyzdį, papildomai paminėti. Būtina pasakyti, kad netgi į, iki prisijungimo į, prie eurozono šalis nuveikia tiek daug, ko nenuveiktų šalis, kurios jau yra eurozonoje kurį laiką. Mano klausimas būtų toks. Ir jums E, jums leidus pasitelksiu tai, ką savo raštus išdėstė kolega Werner. Jo pranešime yra toks sakinys to, ką jis vadino išorės finansų subalansavimu. E, ir aš čia kalbu apie užsienio įsiskolinimus ir vidaus skolą. Eurozonos krizė E, parodė, kad einamosios sąskaitos būklė yra labai svarbus dalykas. Ir dabar, dabar dėja tai yra tik statistinis skaičius, dabar nebėl taip svarbu. O šiandien matome, kad Lietuva uh, turėjo atlikti daug parengiamųjų darbų ir dabar jai pavyko išvengti arba pernelyg didelio fiskalinio deficito ir labai didelio išorės deficito. Uh, Tad ta dviguba skola ar dvigubas deficitas būtų iš tikrųjų probleminis dalykas. Laimė taip nevyko. Labai svarbu yra žinoti štai ką. Einamosios sąskaitos deficitas gali būti nedidelis dėl to, kadangi ekonomikos augimas yra nedidelis. Lietuvai reikia toliau investicijų, tolesnės ekonomikos plėtros. Jeigu investicijos padidėtų, tai tuomet gali aišku atsitikti taip, kad einamosios sąskaitos deficitas padidės. Arba galbūt rinkos problemų gali iškilti kokiu nors. Kaip ketinate tvarkytis, jeigu tokių problemų iškiltų? Ačiū. Kolega, jūsų klausimas buvo labai ilgas, o dabar suteikčiau žodį atsakymą. Gal jūs, ponė ministrė, pradėkite. Okay. If the rapporteur demands exception, the presidency will accept that. Okay. Ačiū. Pasistengsiu atsakyti trumpai. Pabandysiu atsakyti į šį klausimą, kuris nėra labai paprastas. Manau, kad dabar mes pasiekėme kitą lygį, nei buvome 2008-aisiais prieš krizę. Kai dėl galimo valdymo, ekonominių burbulo suvaldymo ateityje. Dabar mes turime tos um, makroekonominio atsargumo kriterijus. Tai reiškia, kad centrinis bankas labai greitai gali reaguoti į bet kokius pokyčius ekonomikoje. Ir ypač į tos pokyčius, kurie vyksta nekilnojamo turto rinkoje, kaip aš jau ir sakiau. Lietuvoje galioja privalomos taisyklės pajamų ir skolos lygio, paskolų amortizavimo lygio taisyklės ir dabar mūsų nacionalinėme parlamente, su mūsų nacionaliniu parlamentu mes kalbame apie galimybę plėsti šios makroekonominio atsargumo kriterijus Ir mes tikimės, kad mes priimsime naują įstatymą, kuriam, kuriuo bus suteikti nauji įgaliojimai Centriniam bankui. Ir tikimės, kad toks įstatymas bus priimtas jau šių metų pirmąją pusę. Taigi visos šios priemonės padės mums išvengti tokių galimų pavojingų situacijų, kurios susidarydavo ankstesniais metais. Ačiū. Kadangi ministras nebenori pasisakyti, tai periname prie tolesnių klausimų. Žalieji, ponas Beset. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau pasveikinti ministrą ir valdytoją, kad atvykote iš savo šalies. Mes labai džiaugiamės, kad tenai viskas e, vyksta sėkmingai, kad e, pasiekti e, kriterijai, kuriais remiantis jūsų šalis bus priimta į eurozoną ir kad e, jūs demonstruojate politinę valią prisijungti prie eurozonos. Tai yra ne pazonė, o superzona Europos statyboje. Ir e, labai džiaugiamės, kad jūs e, su tokiu teigiamu nusistatymu žiūrite į stojimą į eurozoną, tuo tarpu, kai Ukrainos klausimas taip sunkiai slegia visą šį regioną. Trys klausimai. Pirmas labai sėtusi su tuo, ką uždavė kolegos iš APP ir iš liberalų frakcijos dėl bankinio sektoriaus priklausomybės nuo bank, švedų ir skandinavų bankų. Jūs, ponas valdytojau, atsakėte girdamas e, bendradarbiavimo sektorių su švedais Mm, bet nežinau, ar to pakanka jūsų e, bankinio sektoriaus e, trapumui sumažinti, e, nes švedai nėra prisijungę prie eurozonų. Kaip čia kažkokios tai gal reikėtų tvaresnės sistemos? šioje srityje. Kita vertus norėčiau paklausti dėl mokesčių sistemos, kuri yra grindžiama e, vienodais mokesčiais nuo pajamų. Tai e, ilgalaikių požiūrių, kalbant apie viešuosius finansus, tai nėra e, teigiamas modelis, e, kadangi atsiranda didžiulė socialinė neligybė, galbūt jūs perėsite ateityje prie progresinių mokesčių. Ir trečias klausimas, kadangi jau stosite į eurozoną, dar kartą kartoju, kad mes labai dėl to džiaugiamės, kaip jūs dorositės su eurozonoje atsirandančiais iššūkiais? Kokį valdymą matytumėte e, eurozonoje E, pritaikyta, nes dabar kaip tik tai vyksta diskusijos šią temą, ar jūs palankiai žiūrote, žiūrite į e, to, palaipsnišką suverenios skolos mechanizmų mažėjimą. About... Dėkoju. Pirmiausia, dėl bankų sektoriaus ryšių su Švedijos valdytojais dėl, e, dėl mokesčių. Mes turime e, pajamų mokesčių procentą nustatę jau pakankamai ilgą laiką. Vyko daug politinių diskusijų dėl to, ar reikėtų keisti tą tvarką. Tuo pat metu mes supratome, kad vienas iš dalykų, kurį turėtume keisti, yra toks. Reik reikėtų, ko gero, numatyti darbo apmokestinimo srityje šiek tiek didesnius mokesčius. Mes galėtume, pavyzdžiui, įsivaizduoti ateityje perėjimą prie labiau progresinių mokesčių. Mes turime tos progresinius mokesčius, nes esame nustatę neapmokestinamų pajamų lygį e, ir jis galioja visiems dirbantiesiems. Tačiau labiau progresinė sistema galėtų būti įdėkta E, ne tik daugiau apmokestinami tuos, kurie uždirba daugiau, bet galbūt galėtume sumažinti mokesčius tiems, kurie uždirba mažiau. Mes šiemet, ko gero, jau žengėme žingsnį pirmyn, nes mes padidinome neapmokestinamų pajamų lygį Lietuvoje. Taip, tas apmokestinimas priklauso nuo kiekvieno darbuotojo pajamų lygio. Žmonės, kurie uždirba, pavyzdžiui, pusantro darbo užmokesčio nustatyto lygio negalės tą lengva, lengvatą pasinaudoti, tačiau kitiems tai būtų taikoma. Mes turime tam, mes neturime progresinio apmokesnimo tarifo, bet turime tą schemą, kurią jau taikome. Ir mūsų politinė darbotvarkė yra tokia, kuri leidžia šiek tiek daugiau pažangos siekti ir ateityje, kai dėl eurozonos valdysenos. Aš Viena vertus, matau būtinybę pagerinti tą valdyseną, pagerinant valdysenos efektyvumą, tačiau kita vertus, matau, kiek buvo nuveikta per pastaruosius keletą metų. Priemant, priemant šešių ir dviejų teisės aktų paketus. Taip pat buvo numatyta prevencinė įvairių projektų kontrolė, taip pat uh, valstybės biudžeto sudarimo kontrolė ir ekofine kartais mes sakėme, kad sistema tampa tokia sudėtinga, kad tiesiog įtraukia mus nebeleidžia matyti visumos. Tiesiog turime numatyti išmintingas geras procedūras, kurios, pavyzdžiui, sutaptų laike. Tačiau manau, kad tas kelias ir gali padėti užtikrinti geresnę valdyseną, tačiau, kad tai būtų realybė, dar reikia dviejų, trijų metų. Po dviejų, trijų metų mes galėsime užtikrinti labai efektyvos sistemos įdėgymą, e, fiskalinę kontrolę, pažiūrėjau, labai efektyvę eurozonoje. Tuo pat metu ieškosime naujų galimybių, naujų idėjų, kaip pagerinti eurozonos valdyseną Bet aš manau, kad kol kas yra vienas iš tų kelių, kuriuos reikėtų rinktis. Kai dėl skolų subendrinimo. Kol kas aš skeptiškai žiūriu į tai ir dėl labai paprastos priežasties. Mūsų eurozonoje situacija labai skirtinga buvo 2007 metais. Lietuva nepateko tuo metu į eurozoną, kai kurios šalis pateko ir sulaukė e, galimybės e, gauti pigių pinigų. E, mes matome dar vieną riziką Lietuvoje. Mes nenorėtume apsvaigti nuo pigių kreditų, turėtume kiekvienu atveju labai atsargiai vertinti šią galimybę ir tos kreditus turėtume, pasiskolintus pinigus tuos turėtume leisti išmintingai, bet jau esame sulaukę tokių pamokų, esame jas išmokę ir ketiname elgtis labai atsakingai. Dėkoju, ponė ministrė. Pone valdytojų, žodis jums. Norėjau pridurti štai ką. Pirmas jūsų klausimas yra labiau susijęs su Švedijos bankų finansinė sistema ir jos taikymų Lietuvoje. Norėčiau pasakyti, kad po krizės, po 2009 metų krizės Lietuvoje mes matėme, kaip smarkiai smuko BVP finansavimo modeliai Švedijos banko ar Švedijos subsidijos Lietuvoje pasikeitė pakankamai smarkiai. Iki tol Švedijos banko paskolos buvo finansuojamos iš giminingų bankų paskolų. O dabar turime kitokį modelį. Tai reiškia, kad e, banko dukterinės įmonės labiau remiasi šalyje egzistuojančiais indėliais. E, vertinamas bendras paskolų portfelis. Ir tai yra labiau susiję su šalies nacionaliniais šaltiniais. Tos lėšos yra Lietuvos. Tai yra didžiausias pasikeitimas bankų sistemoje, jeigu palygintume laikotarpį iki krizės ir dabar. Indeed, uh, Ačiū, ponė Maletik. Ačiū. Aš norėčiau pirmiausia pasisveikinti su ministru ir banko valdybos pirmininku ir norėčiau padėkoti ministrui už mūsų biurui pateiktą tekstą, kuriame jis dalėsi savo patirtimi su Kroatijos piliečiais. Ir džiaugiamės tą pažangą, kurią jūs padarėte įgyvendindami savo fiskalinę politiką ir struktūrinės reformas, kurios siekia sustiprinti ekonomiką ir darbo rinką. Nuo 2011 metų jūs užtikrinote augimą savo šalyje ir aš tikra, kad jums pavyks prisijungti 2015 prie eurozonos. Jūs atvykote kartu su banko valdybos pirmininku ir jūs vienas kitą puikiai papildote atsakydami į užduodamus klausimus. Ką aš norėčiau paklausti apie bendradarbiavimą tarp žinybų, tarp finansų ministerijos ir centrinio bankų, būtent fiskalinė ir, fiskalinės ir pinigų politikos rytyje. Ar tas bendradarbiavimas yra formalizuotas? institucinių požiūrių ir programų požiūrių. Ir taip pat ar yra numatytos bendros priemonės, kuriomis būtų remiamas verslo finansavimas. Ar jūs bendradarbiaujate, kurdami ir taikydami tokias priemonės? Ačiū už šios klausimus. Iš tikrųjų, Man buvo malonu Jums pateikti tą tekstą. Mes tikrai atidžiai jį rengėme ir labai džiaugiuosi, kad e, Jūs taip e, džiugiai jį priemėte. Dabar apie bendradarbiavimą. Nėra ir negali būti formalaus tarp žinybinio, tarp institucinio bendradarbiavimo, tarp vyriausybės, finansų ministerijos ir šalies centrinio banko. Be abejo, mes turime komitetą, euro įvedimo komitetą, kuris yra išimtis tam tikrų požiūrių ir šį komitetą sudaro finansų ministras e, ir bankos, banko valdybos pirmininkas. Kita vertus, mes bendradarbiaujame tikrai glaudžiai įvairiais klausimais susijęs su euro įvedimu, o kai dėl bendrų priemonių remti verslui tai yra ekonominės politikos dalis ir Lietuvos centrinis bankas nėra už tai atsakingas, tai yra tik vyriausybės atsakomybė kaip vykdomočios valdžios ir kaip teisėkros mm, institucijos atsakomybė. Taip pat e, iš dalies ir parlamento kaip teisėkros institucijos. Taigi, Lietuvos bankas turi savo įgaliojimus, jie yra pakankamai griežti ir galbūt banko valdybos pirmininkas galėtų pasakyti, kokie tie įgaliojimai. Ačiū. Dėl bendradarbiavimo institucinių lygmenių tarp vyriausybės ir Lietuvos banko. Lietuvos bankas turi specifinį teisinį statusą. Mes nesame priklausomi nuo vyriausybės Ir mes esame Europos nacionalinių centrinių bankų um, grupės dalis, taigi tai yra specifinis statusas. Lietuvos atveju Lietuvos bankas yra reguliuotojas, tai yra priežiūros institucija, priežiūrinti finansų sistemą. Ir šiuo požiūriu mes tikrai um, daug bendradarbiaujame su finansų ministerija. Kai dėl pinigų politikos, jūs žinote, kad šiuo metu mes dabar taikome 94 metų sistemą. Tai reiškia, kad mes importuojame pinigų politiką. Ir šiuo požiūriu nedaug ką bendro turime ar nedaug pagrindo bendradarbiauti su finansų ministerija. Kai dėl kitų klausimų, kaip ir sakė ministras, mes dabar glaudžiai bendradarbiaujame su finansų ministerija dėl finansinės, dėl fiskalinės tarybos dėl naujo įstatymo, kuris paremtas dviejų ir šešių teisės aktų paketu ir kuris įsigalios greičiausiai nuo kitų metų pradžios. Taigi mes kaip Centrinio banko savo funkciją fiskalinėje taryboje taip pat turėsime. Ir šiuo požiūriu mes bendradarbiaujame, galime sakyti. Ačiū. Dabar ponas Salmon. Labai malonu dar kartą su jumis susitikti. Pakartosiu tai, ką sakė kolegos, labai džiaugiamės, kad 2015 metais tampate eurozonos nariais. Labai e, gerbėme ir vertiname jūsų padarytas pastangas per keletą pastarųjų metų, kad įveiktumėte krizės padarinius. Aš galvoju apie skaičius kai kuriuos. Kiek žmonių pritarė e, prisijungimui prie euro? kai matome, kiek jūsų žmonės iškentė, tai galvojame, kad jie laukia to prisijungimo prie euro, tai tarsi oro gurkšnis. Nes e, lyginant su visom blogybėm, su kuriuom jie jau susidūrė, tai prisijungimas prie euro nieko čia tokio baisaus. E, Jūs sakėte, kad nesikišite į tiesioginį kaino nustatymą, bet e, sakėte, kad e, paleisite kampaniją euro naudai, tačiau mano klausimas eina kiek toliau, siekia kiek toliau. Lietuviai gyvena tam tikroje aplinkoje, jie žino, kas jiems gerai, kas jiems nelabai gerai. Ko tikitės kokio, ties, e, kokio teigiamo poslinkio apčiuopiamo piliečiams tikitės per artimiausią e, laikotarpį prisijungus prie euro. Kitas klausimas būtų. Jūs minėjote, kad e, reikia, kad parlamentai dalyvautų stabilumo mechanizmuose. Uh, Mūsų parlamentas labai kritikavo tą metodą, kuriuo buvo vadovaujamasi. Būtent e, dėl bankų likvidavimo. Fondo. Tai aš norėčiau paklausti jūsų, ponė ministrė, ką jūs galvojate apie kontaktus su tarp mūsų parlamento ir e, institucijų dėl likvidavimo, dėl bankų sąjungos. Mes norime demokratizuoti Europos Sąjungą, tačiau visa tai, kas čia yra padaryta ir daroma, tikrai jos nebūtinai demokratizuoja. Ką Jūs galvojate apie bankų sektoriaus vystimasi? Jūs kaip e, atsakingas asmuo, kaip ministras, ar manote, kad galima eiti tuo pačiu keliu, ar galima kažkokius kitus kelius pasirinkti. Dėkoju. Klausimai labai sudėtingi. Be abejo, kitos valiutos įvedimas, naujos valiutos įvedimas gali turėti trumpalaikio poveikio, riboto masto poveikio. Ko tikimės pozityvaus po to, kai bus įvestas euras. Tai manome, kad pagerės investicijų klimatas. Tai reiškia, kad investuotojai Europos Sąjungos 2015 tai metų Lietuva bus irgi eurozonos valstybė, tam matys investuotojai. Ir svarbu, kad būtų priimtas tas formalus sprendimas. Tad belieka tą sprendimą visiems priimti, visi turėtų jam pritarti. Europos komisija, taryba, kofin ministrai, valstybių ir visybių vadovų, taip pat jūs turite tam pritarti. Naujas parlamentas Liepa turės tam pritarti. tas investavimo klimato pagerėjimas turėtų būti toks, kuris atneš ilgalaikės naudos visiems. Tačiau, kai dėl e, valiutos keitimų išlaidų, gali atsitikti taip, kad bus mokamos mažesnės palūkonos. E, nebeliks devalvacijos rizikos perskaičiuojant valiutas. Visa tai bus tos priemonės, kurias pajusime iš karto. Per septynis metus e, Lietuvos bankas paskaičiavo, kad 2 milijonus litų sutaupysime. Tai yra 2 milijardus litų, tai yra e, tiesioginė nauda. Taigi mes sulauksime naudos Ir dabar gal apie išlaidas jos gali būti susijusius, pavyzdžiui, su informacinių technologijų pagerinimu. Naudos bus. Kaip žmonės tą naudą pamatys, kol kas sunku pasakyti. Labai atpiks paskolos žmonėms. Pigesnės paskolos, jeigu paimėte paskolą E, užsienio valiuta pigiau kainuos tos paskolos gražinimas. Nes Eurobor duomenimis bus remiamasi. Nereikės keistis pinigų, jeigu vyksite artimiausias kaimininės valstybės, Latvija, Estija arba Vokietija, Prancūzija ar kitas eurozonos valstybės. Aš manau, kad Ilgalaikę naudą pajusime šiek tiek vėliau. Be abejo, labai svarbu žmonės intinkamai informuoti. Juos reikia įtikinti, pritarti eurui. Kaip jau sakiau, kaip Estijoje tai vyko, dabar 75 procentai estų pritarė eurui. Na ir norėčiau pataisyti jūsų formuluotę. Ta dauguma žmonių nėra prieš eurą, jie tiesiog yra nusiteikę kritiškai, jie žiūri atsargiai, jie nėra nusiteikę prieš Jie nesako, kad reikia pasilikti senąją valiutą. Jie tiesiog svarsto, kaip e, padaryti, kad jų gyvenimas būtų geresnis. Jie ne, netiki aklai visko, kas jiems sakoma, bet manau, kad juos dar bus galima įtikinti. Dėl Europos stabilumo mechanizmo norėčiau pasakyti štai ką. Tai nėra šiaip savo tarp vyriausybinis susitarimas. Tai bankų sprendimo mechanizmas irgi yra skirtas tam, kad būtų galima užtikrinti, kad visa mašinerija veikia teisingai. Ir be abejo, visi tie klausimai yra trilogo diskusijų objektas. Tame triloge dalyvauja Europos komisija ir parlamentas ir yra labai svarbu, kad visose diskusijose, tuose trilogose dėl e, Europos stabilumo mechanizmo, kad visi klausimai būtų siejami su tuo, kas, kas, kas vyksta vyriausybėse. Aš manau, kad na, parlamentas Europos yra įtrauktas į šį procesą. Dėkoju, kolega Kins. Ačiū. Aš gana gerai prisimenu savo pirmą apsilankymą Lietuvoje 2006-aisiais. Tada turėjau galimybę su profesoriais ir universiteto studentais Vilniaus universitete kalbėjau apie euro įvedimą. Ir tada atrodė, kad jau netrukus euras bus įvestas, bet taip ir neįvyko, nes tuo metu ne visi kriterijai buvo įgyventinti ir infliacijos prognozės buvo netinkamos. Ir galiausiai turime pripažinti, kad ne viskas buvo taip, kaip turėjo būti. Bet visa tai buvo labiausiai susijęs su energijos kainomis. Ir šiandien tie patys klausimai yra aktualiausi. Jūs labai priklausomi nuo importo energijos, ypač iš Rusijos federacijos. Ir Iš tikrųjų, ES sprendžia dėl galimų sankcijų Rusijai, taigi mes nežinome, ar Rusija galiausiai nuspręs imtis kažkokiu atsakomųjų priemonių. Jeigu taip įvyktų, jūs ir vėl galėtumėte atsidurti tokioje sunkioje padėtyje. Galvojant apie energijos išteklius ir energijos kainas. Taigi, mano klausimas, ar turite planą B? Galvojant apie energijos, energetikos problemas ir kaip užtikrinsite, kad jūsų stojimas į eurozoną, kad jam grėsmės nekeltų dabartinė uh, susidariusi situacija. Antras mano klausimas susijęs su pensijomis ir viešojo sektoriaus atlyginimais. Jūs jau sakėte, kad ketinate įdėkti progresinius mokesčius vienokius ar kitokius per dviejus, trejus artimiausius metus. Ir jūs manote, jūs buvo sumažintos pensijos ir um, viešojo sektoriaus atlyginimai Ir, kiek žinau, Konstitucinis teismas e, pasakė, kad tai buvo neteisėta ir to negalime daryti. Mano klausimas būtų štai koks. Papildomos pajamos, kurios e, bus gautos pakeitus mokesčių sistemą ir vedus progresinius mokesčius, ar tos papildomos pajamos būtų tokios pat jeigu, būtų, jeigu būtumėte įgyventinę tai, kas iš pradžių buvo ketinta. Ačiū. Ačiū, Wolfai. Mes ne vien turime planą B, bet mes ir jį intensyviai įgyvendiname, kaip aš ir sakiau pradžioje kalbėdamas. Mes ketiname Numatome, kad suskaisintų dujų terminalas pradės veikti jau šių metų pabaigoje. Mes taip pat mm, dėgiame naujas elektros jungtis su vakarų Europą ir su Švedija. Ir visos šios jungtis, šie žingsniai, taip pat ir kiti žingsniai yra būtent skirti tam, kad mes mm, nebebūtume taip e, visiškai priklausomi nuo vieningo energijos importo šaltinio, kuris dabar yra Gazpromas, ir kad nebūtume priklausomi nuo elektros energijos importo iš Rusijos. Taigi aš manau, kad mes galime per trumpą laiką užsitikrinti papildomus energijos tiekimo šaltinius ir turėsime tos papildomus tiekimo kanalus, kas jau savaime yra svarbi politinė uh, priemonė, politinis svertas diskusijose su Gazpromu ir tiekėjais iš rytų. Mes galvojame apie tai, mes turime strategiją, kuri yra minima ir Wernerio pranešime. Taigi manau, kad viskas veiks taip, kaip numatoma. Toliau dėl mm, vidinio devalvavimo ir jo poveikio pensijos Taip buvo priimtas konstitucinio teismo sprendimas, kad e, pensijos negali būti sumažintos, nenumatant atitinkamos kompensacijos ateityje. Ir mes taip pat turime kitų konstitucinio teismo sprendimų, kurie buvo pateikti vos prieš savaitę ar dvi. Konstitucinis teismas pasakė, kad e, kompensavimas turi būti vykdomas atsižvelgiant į valstybės ir viešojo sektoriaus gebėjimą tokį kompensavimą užtikrinti. Tai mums yra palankus sprendimas. Tai reiškia, kad mes galime išspręsti dabar sprendžiamus klausimus nuosekliai ir būtent tai mes ir ketiname daryti. Mes žiūrėsime, kokios yra galimybės artimiausiais metais spręsti kompensavimo klausimus ir veiksime nuosekliai ir palaipsniui per tam tikrą laikotarpį. Ir be abejo, jeigu kažkada ateityje reikės tokių priemonių, Jeigu ateitie vyriausybės turėtų priimti panašius sprendimus, bet tai jau kalba apie labai tolimą ateitį, aš tikiuosi, kad taip gal ir neįvyks, nors ekonomistai gal ir nesutiktų su manimi, bet mes jau turėsime atitinkamą praktiką ir sprendimą dėl to, kas yra teisėta ir kas neteisėta, nes mūsų konstitucinis teismas iš tikrųjų m, mm, e, sprendė dėl to, kokius priemonės yra teisėtos ir neteisėtos ir neproporcingi apkarpimai Konstitucinio teismo nuomonė buvo neteisėti, bet galimi proporcingi mažinimai, proporcingi apkarpimai. E, ir tai yra gera žinia ir mes būsime pasirengę ateityje galimiems problemų sprendimams. Ačiū ir Galiausiai ponas Gygol paprašė žodžio, jeigu būtų daugiau kalbėti norinčių narių, mes dar turėsime laiko. Ponas Gygold. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti atvykus. Tai yra puikiai naujiena visiems eurozonos nariams. E, puiku, kad eurozona plečiasi ir tikrai nereikėtų nuvertinti to politinio signalo. Ačiū Jums. Labai daug e, rūpešių buvo pareikšta, tačiau tie rūpešiai daugeliu atveju yra perdėti. Yra e, keitimo mechanizmų pariteto mechanizmai, antro lygio mechanizmai ir jūs čia šiaip jau nieko neprarandate, kadangi ir taip yra euras susijęta su litu. Tiesiog pakeičiate atsiskaitimo vieneto simbolį ir viskas. Tokiu būdu galima ir pakeisti viešąją nuomonę. Jeigu dabar vokiečių paklausite, paklausę būtumėte, ar jie už ar prieš eurą būtų pasakę, kad prieš, dabar jie už, viskas rimsta tos aistros, o dabar mano klausimas būtų trumpas. Jūs minėjote kad e, prisijungsite prie vieningos bankų priežiūros sistemos. Jūs taip pat norite prisijungti prie e, biudžeto pakto. Pritarsite ir finansinių sandorių prie, prie apmokestinimui. Uh, Ar jūs pasisakote už tą tarptau, sustiprintą bendradarbiavimą? Ar jūs taip pat norite, kad būtų sandoriai apmokestinami, kadangi prisijungite prie eurozonos? Uh, Dėkoju už jūsų malonių žodžius. Mes suprantame, kad jau esame e, eurozonos nariai nuo 2002 metų, nes iš tikrųjų mes turime gerą praktiką, kaip elgtis sunkiais laikais ir matome, kas yra pavojinga net tada, kai viskas e, klostosi gerai. Tai mums buvo puikiai pamoka, mes ją išmokome, bent jau taip tikiuosi. O dabar, kai dėl finansinių sandorių mokesčio. Oficialios pozicijos dar nėra šiuo klausimu. Mes kol kas nepateikėme prašymo prisijungti prie bendratarbiavimo ir tie aš manau, kad per artimiausius mėnesius šis finansinių sandorių apmok, e, apmokesnimo klausimas bus keliamas ECOFIN ir kitose suinteresuotose e, tarybos posėdžiuose, manau, gegužės mėnesį yra rengiamas toks posėdis, na ir stebėsime, stebėsime, kokios pažangos bus pasiekta šiais klausimais, kiek žinau, Čia pažangos siekiama labai lietai. Turėsim visi pamastyti, kaip elgtis toliau. Na, kol kas Lietuva nėra padariusi, jos vyriausybė nėra padariusi jokių formalių sprendimų šio klausimu. Ačiū. Gal ponas valytos norėtų kopritus regis, ne? Tad žodis ponui Langen. Jis yra pranešėjas. Äh, er ponas Gigold, matyt, jie Taip, būdami 19 eurozonos narių, jūs galite prisidėti e, prie e, situacijos reguliavimo, e, valdytojų skaičius gali būti sumažintas, ar jūs jau savo Ar jūs jau ekofinė pradėjote apie tai diskutuoti, jūs E, jau žinote, kad e, didieji turės vietoj penkių keturias vietas, paskui kiti irgi visi nedalyvaus, ar jūs e, numatėte, kaip bus laikomasi tų rotacijos principų? Yeah. But, uh, to... Pirmiausia, suteiksiu žodį apibendrinimui mūsų svečiams. Val, ponui valdytojų žodis. Dėkoju. Klausimas labai geras. Mano atsakymas bus labai greitas ir trumpas. Valdytojai e, neliks be balso teisės. Ir tai yra labai svarbus principas. Ir manau, ateityje jo taip pat bus laikomasi. Manau, kad galime tik tikėtis, kad sprendimas dėl Lietuvos prieimimo į eurozoną bus priimtas atsižvelgiant į ekonominės konvergencijos kriterijus ir bus užtikrintas vienodas traktavimas visoms valstybėms narėms. Dauguma sprendimų būna padaryti konsensuso pagrindu. Manau, kad šį kartą bus taip pat. Ačiū ponui valdytojui. Pone ministrė, gal norėtumėte apibendrinti? 20 sekundžių, ko gero, turiu laiko tam padaryti. Tad noriu padėkoti gerbiami Europos parlamento nariai. E, jūs esate e, mūsų atstovai čia Europoje. Jūsų politinė parama yra mums labai svarbus dalykas, jūsų asmeninė parama. Ir taip pat labai svarbi mums jūsų politinė parama Lietuvos narystė eurozonoje. Tai sprendimą, ko gero, turės rinkti jau kitas parlamentas. Balsavimas vyks tame parlamente. Balsavimas įregis yra numatytas Liepą. Klausimas iš tikrųjų delikatus, nes pirmą kartą eurozonos istorijoje įvyks taip, kad diskutuoja vienas parlamentas, sprendimą priima jau naujas, kitas parlamentas. Tad pabandysime padaryti viską, ką galime, kad visi naujojo Europos parlamento nariai e, galėtų balsuoti ramę sąžinę, kad jie žinotų, kad viskas yra gerai, kad 19 patikima valstybė partnerė ruošiasi prisijungti prie eurozonos. Dėkoju ir tikiuosi jūsų politinės paramos. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Pone ministrė, ačiū pone valdytojų. Porą minučių pertraukos, o paskui pereisime prie kito darbo tarkės klausimų. we move on, Mr. Langen? You are... Teskime, ponas Langenai, ar jūs išeinate? The... Pereiname prie kito darbo tvarkės punkto. Ketvirtas punktas. Galimas euro įvedimas Lietuvoje. Pranešimo projekto svarstymas. Pranešėjas Werner Langen. Werneri, žodis tau. Dėkoju. Ponas laikinai einantisis pirmininko pareigas. Mes jau turėjome progos aptarti visus e, klausimus su finansų ministru ir banko valdytoju, taigi e, čia jau dalis mano pranešimo kaip ir aptarta. Mano pranešimą galite rasti įvairiomis kalbomis, jį galutinį variantą pateikiau 3 kovo. Taip pat e, rasite ten ir pagrindinius taškus, punktus, kuriuos aptarėme dabar. Mes labai aiškiai sakome taip Lietuvos prisijungimui prie eurozonos, tačiau vis tik tais lieka dar neišspręsta datų problema. Tik gegužės mėnesį žinosime tikslius terminus, tikslės datas, o iki to laiko negalime pateikti tiesiog e, galutinės nuomonės. Mes turime prieš pateikdami tą nuomonę sulaukti galutinių duomenų. Turime e, dabar e, vedame dialogą su abiem mūsų kalbėjusiais prelegentais, e, perklausime visas žinias apie ekonominę situaciją, apie jos vystimąsi. Mes neturime jokių priežasčių e, galvoti, kad e, prognozijas, kurias teikiame, nepasitvirtins pavasarį. E, mes žinome ir tikime, kad Lietuva yra gerame kelyje, siekiant euro ir tikimės, kad ji liks tame kelyje. Bet e, m, pri, bus rinkimai, mūsų paskutinis posėdis prieš rinkimus 7 e, balandžio, mes turėsime nuomonę pateikti parlamentui, kitam tą nuomonę. Tai štai mūsų toks e, tikslas dar turime labai trumpą laikotarpį, per kurį galima pateikti pakeitimus. Manau, kad e, tikrai konsensusas labai platus. Visi pritarė tam, kad Lietuva būtų priimta į eurozoną. Visos frakcijos džiaugiasi, kad Lietuva nuėjo tokį kelią, kokį nuėjo, siekdama prisijungti prie mūsų, prie eurozonos. Tikrai nereikėtų skubėti tarsi galvas pametusiems, tačiau manau, kad po to, kai pateiksime pakeitimų pasiūlymus, reikėtų dar viską aptarti ir pasižiūrėti, ką iš tų pasiūlymų galima įtraukti. Leisiu savo dar pasakyti keletą pastabų labai trumpai susijusių su šiuo pranešimu. Ir žinoma, tada pamatysime, ar e, tos pastabos tebegalios. Lietuva laikosi konvergencijos kriterijų, atitinka visus konvergencijos kriterijus. Tartunės valiutos fondo nuomonė buvo pateikta gegužės mėnesį, tada e, Liet... E, Tartutinis valiutos fondas labai džiaugiasi, kad eurozonos zoną papildys Lietuva. Labai maža infliacija Lietuvoje. Po 2009 metų krizės Lietuva. E, Lietuvos augimas teigiamas, mažėja nedarbas. E, nuo 2002 metų lito ir euro santykis nesikeičia, kadangi litas su eurų susijęti. E, Maastrichto kriterijai visi yra išpildyti, jokio, jokių makroekonominių mm, disbalansų nėra. Seimas jau pakeitė, tiksliau pakeitė mm, galiojančius įstatymus, kas buvo pasakyta mūsų čia kalbintų prelegentų, taigi jie į, visas, nu, į visus numatytus terminus įtelpa. Mm, perteklinio deficito procedūra buvo 2013 metais sustabdyta, buvo labai daug kartų minėtas, minėta um, energetinė priklausomybė, tačiau Lietuva daug kartų minėjo B planą, kaip mažinti priklausomybę nuo Gazpromo ir didinti savo uh, energetinę nepriklausomybę. Dvyliktas punktas. Uh, komisija pastebėjo, kad ne dvi atominės elektrinės e, Ignalinoje, o viena elektrinė su dviem reaktoriais, taip ir yra, E, vieno iš tų reaktorių pajėgumai buvo daugiau negu 1000 MW ir žinoma, kad jis prisidėjo prie visos Baltijos zonos energetinio nes nepriklausomybės e, užtikrinimo. Tie reaktoriai buvo uždaryti 8 ir 9 metais, labai puikiai prisimenu, kaip tai vyko. Pone Arms dalyvavo taip pat posėdžiuose, ji atstovavo žaliesiems ji um, išsakė rusų nuomonę, rusų inžinierių nuomonę, jie faktiškai pradėjo verkti, sakydami, kad ES investavo 300 milijonų eurų į reaktoriaus saugumą ir prieš tai jie turėjo 30 įvairių incidentų, o po tų investicijų jau incidentų nebeliko ir dabar jau reikėjo galų gale tiems reaktoriams veikiant juos sustabdyti. Netgi rusai tą sakė. Tai štai toks vaizdas, norėjau būtinai jį pailustruoti. tikrai e, elektrinės uždarimas nepadidino Lietuvos energetinės nepriklausomybės ir nesumažino jos priklausomybės nuo Rusijos. Dabar tą situaciją reikėtų keisti. Reikėtų labai kritiškai ją pasižiūrėti ir taip pat reikėtų pasižiūrėti į Baltijos zonos energetinį susiskaldimą. Dėl 15 klausimo mes turime kol kas tik laikinus duomenys, galutiniai duomenys neparuošti. Tai yra Europos centrinio, Lietuvos centrinio banko duomenys. E, šiek tiek pasikeitė likvidumo procentas. Mm, e, ką tik tais mes buvome patikinti, kad E, likvidumo e, klausimas lieka stabilus, 38,3 procentų siekia likvidumo rodiklis, e, jis mažėja, mažėja neveiksnių paskolų kiekis ir paskolų ir indėlių santykis, dabar dėl demografijos vystimosi dėl, tiksliau dėl žmonių nuomonės, žmonės į euro E, įvedimą žiūri šiek tiek skeptiškai, tačiau padėtis gali keistis jau nuo šio pavasario atitinkamai juos informuojant. Europos Sąjunga e, aktyviau dalyvaus Lietuvos gyvenime įvedus eurą ir aišku, kad Europos e, Aišku, kad Lietuvoje, kaip ir Estijoje bei Latvijoje įvedus eurą, e, bus labiau nutolta nuo Rusijos ir labiau priartėta prie ES. Lietuva e, veikia taip, kaip e, kitos valstybės. Ir situacija čia šiek tiek kitokia, nes Lietuvoje rusofonų yra mažiau negu kitoje, kitose Baltijos valstybėse. ir be to rusakalbių integracija yra geresnė Lietuvoje negu kitose valstybėse narėse. Taigi e, aš norėčiau, kad visi pritartumėte Lietuvos stojimui į Eurozoną. Socialdemokratų vardu, panas Pada, ne? Alde, panas Tamosa. Aš tikiuosi, Ir tikrai norėčiau, kad visos valstybės narės ketinančios prisijungti prie eurozonos iš tikrųjų rodytų tokius rodiklius kaip Lietuva. Taigi mes tikrai pasisakytume už, šį, už tai, kas išdėstyta šiame pranešime ir aš, už tai, kad Lietuva prisijungtų prie eurozonos. Ir ačiū, ponas Langin, už jūsų nuveiktą darbą. Manome, kad viskas teisingai su pranešime, mums dirbti su jumis vienas malonumas. Žaliųjų vardų, panas Beset. Dėkoju. Mes taip pat pritarėme pranešėjo analizai. Lietuva e, tikrai atitinka visus kriterijus ir gali prisijungti prie eurozonos. Mes dėkojame e, E, pranešėjų už atliktą darbą, šifruojant įvairius duomenis e, ir e, išryškinant Lietuvos padarytus padarytą pažangą siekiant atitinkti, atitikti įvairius konvergencijos kriterijus. Tačiau lieka viena problema. Jūs, manau, žinote apie tai. Buvo labai nemažai kalbėta apie tai dar jūsų pasisakymo metu. Būtent lyg ir atsiranda naujas konvergencijos kriterijus. Kitaip tariant, reikėtų vėl paleisti branduolinę e, energetiką Lietuvoje, kad Lietuva galėtų geriau prisijungti prie eurozonos. Mums e, šalia visų diskusijų e, reikia ar nereikia branduolinės energetikos, tikrai Mm, neturėtų būti keliama kartu su prisijungimu prie eurozonos. Mes e, atsisakome palaikyti e, tokią, tokį pranešimą, kuris iš e, branduoli, branduolinį klausimą kelia kaip vieną esminių dėl Lietuvos prisijungimo prie euro. Žinoma, ir Lietuvoje, ir kitose valstybėse, kai kuriuose pris, labai aštriai iškyla energetinių problemų e, dėl susijungimų elektros sistemų, dėl e, geresnio energetinio efektyvumo, dėl ger, ger, atsinaujinančių energijos priemonių rūšių. Tačiau dabar pasinaudoti Lietuvą, e, kada jinai jungiasi prie euro zonos ir vėl paleisti uh, E, branduolinės programas, mums atrodo tikrai yra perdėta. Taigi mes pateiksime atitinkamus pakeitimus tą linkmę, kad e, labiau subalansuotai žiūrėtumėm į energetinio klausimo sprendimą. Mes taip pat norėtumėm, kad pranešime būtų keliamas emigracijos klausimas, nes labai aštrei paliestas e, Lietuvos jaunimas 500 tūkstančių jaunų žmonių per keletą pastarųjų metų išvyko iš Lietuvos. Taigi, taip sakome euro, e, Lietuvos prisijungimui prie euro, tačiau ne sakome, kad būtų pridėtas dar vienas konvergencijos faktorius, kitaip tariant, kad būtų keliamas e, branduolinės energetikos klausimas pranešime Lietuvai prisijungiant prie euro. Ponas Padar, dėkoju. Porą žodžių, mm, kad galėčiau papildyti tai, ką sakiau prieš tai. Aš ministrų žudomas klausimas sakiau, kokia yra mano asmeninė pozicija, kokia mano frakcijos pozicija. Mes remiame šį pranešimą. Kad dėl energetikos klausimų, tai reiktų pasakyti štai ką. Lietuva dirba daug E, ieškodama alternatyvių energijos šaltinių. Štai pavyzdžiui, suskėstintųjų dujų terminalas yra viena iš tokių priemonių. Na, o kai dėl rusų mažumos ar rusakalbių problemų sprendimo Lietuvoje, tai yra pati mažiausia iš visų nacionalinių mažumų. Pirmininkas dėkoju, na ir galiausiai žodis pranešėjai ponui Langen. Mich völlig missverstanden. Äh, weder Na, kolegos manęs, ko gero, nesuprato. Nei savo pranešime, nei kur nors kitur aš nesakiau, kad reikia vėl atidaryti brandolinę jėgainę. Ne, aš tik tai šį pavyzdį paminėjau siekdamas didesnio supratimo. Aš sakiau, kad energetikos klausimai nebuvo išspręsti taip sklandžiai, kaip galėjo dėl to, kad teko uždaryti brandolinę jėgainę. Uh, Na, o tai, kaip Lietuva ateityje e, užsitikrint savo energijos mišinį, tai yra Lietuvos reikalas. Apie tai mano pranešime nėra nei žodžio. Aš tik pasakiau, kad priklausomybė nuo rusiškų dujų išaugo nuo tada, kai teko sustabdyti brandolinės jėgainės reaktorius. Supraskime teisingai visų Baltijos valstybių energetikos politiką. Tiek aš tik tai pasakiau savo pranešime. Europos Sąjunga taip pat šioje sunkioje padėtėje suvaidino jai tenkantį vaidmenį. Negaliu to nutilėti ir būtent dėl to šią nuostatą ir įtraukiau į savo pranešimą. Kai dėl jaunimo ir emigracijos pasižiūrėjau skaičius, pirmas trimestras, pirmas vietos 2014 metų Lietuvoje yra didžiulis didžiausias aukštųjų mokyklų absolventų skaičius. 94,5 procentų siekia moterų baigusių aukštąjį mokslą skaičius ir 92 procentai vaikinų tarpe. Kitaip tariant, tai rodo, koks aukštas yra E, išsilavinimo lygis Lietuvoje ir tokiomis sunkiomis sąlygomis, ekonominės krizės sąlygomis 2004 metais e, daugumą jaunų žmonių iš Lietuvos teko išvykti, ieškoti darbo kitur. Tačiau aš tikiu Baltijos valstybių ateitimi ir manau, kad tie išvykusieji sugrįž, kai tik pagerės Baltijos valstybės ekonominė padėtis, tuo aš esu tikras. Tik, e, na, tie išvykimai, čia yra laikiniai išvykimai, kad būtų galima sugrįžti paskui. Dėkoju, Werner, sako pirmininkas. Kovo 20 dieną yra nustatyta arba iki kada galima teikti pakeitimus. Komitete balsuosime balandžio 7 dieną ir e, kol kas plenarinė sesijos data, kada bus balsuojama, dar nėra numatyta. Dabar pereisime prie kito klausimo. E, ekonominis dialogas ir kitus nausių prancūzijos finansų ministrų Pieru Moskovičiai. Šis klausimas buvo atiduotas, atidėtas vėlesniam laikui, ir regis tai yra mūsų posėdžio pabaiga, o rytoj susitiksime 9 valandą ryte ir kalbėsime apie Kroatijos prisijungimą prie 90 metų Liepos 23 konvencijos dėl dvigubo apmokesnimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną. Visiems iki rytojaus dėkoju.